Okay, colleagues, let's start. So, guten Morgen, liebe Kollegen. Taigi, labas rytas, mėly kolegos. Norėčiau Jūs pasveikinti susirinkusius į mūsų šiandien posėdį. Dabar tarkai jau išdalyta. Niekas nepačiaškė jokių pageidavimų dėl darbo atvarkės pakeitimo, todėl mes periname dabar prie antro punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Aš tik norėčiau trumpai paminėti, kad pasirengimas mūsų konferencijai kovo 14 dieną, taigi po dviejų savaičių, kuries, kurioje dalyvaus nacionalinio parlamento atstovai, šitie pasirengimai puikiai vyksta. Mes turime jau programos projektą jis jau buvo e, suderintas su pagrindiniais pranešėjais. E, vienas iš jų yra Miro Havan, tai yra e, Europos rekonstrukcijos ir atkūrimo, atkūrimo banko pirmininkas. Kitas atstovas tai yra Europos emisijų banko atstovas. Taip pat e, po to ponas Žakas e, Deloras, e, ponė Pervanš kalbės, taigi manau, kad bus įdomi konferencija. <clears throat> Taigi iki, iki šiol pranešė daugiau negu 20 parlamentų, kad jie atsiūs savo atstovus. Mes laukiame taip pat atsakymų į mūsų klausimynus, kuriuos išsinėjame tarp 15 parlamentų. Taigi bet kokia atveju daugiau negu pusė nacionalinių parlamentų pareiškė norą dalyvauti šioje konferencijoje, todėl mes esame pakankamai patenkinti e, šio reikalo eiga. Taigi tiek. Jūs žinote, kad e, po tos konferencijos e, po pietų kartu turėsime susitikimą su ECON komitetu, nes, kaip žinote, ECON komitetas kovo 15 dieną turės savo posėdį su nacionalinio parlamento atstovais. Dabar persime prie trečio punkto, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai pastarojo posėdžio protokolo tvirtinimas, šitie protokolai išdalyti visiems, čia jokių norų ir pageidavimų dėl jų pakeitimo nėra. Taigi dabar persime prie pagrindinio mūsų darbo tvarkės punkto. Čia kalbama apie tai, kokia bus pagrindinė galutinė struktūra mūsų komiteto pranešimo. Mes tu, neturime paties pranešimo, tačiau mes turime uh, išsame uh, jo struktūrą, tiksliau pagrindinius punktus išvardytus. Taigi, uh, kas bus atskiruose punktuose išvardyta, kur bus sudėliojami prioritetai. Ir apie tai mes šiandien diskutuosime ir aš e, pirmiausia siūlyčiau poniai Perebanš, kaip atsakingai pranešėjai, e, pristatyti struktūrą šio pranešimą, pagrindinius punktus ir tezes, o tada mes diskutuosime šio klausimo. Čia pirmiausia, aš norėčiau paskatinti e, koordinatorius pasakyti, o tada suteiksime galimybę pasisakyti ir kitiems nariams. Pervanš, jums žodis. Merci, euh, cher... Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra labai svarbus momentas, baigiant mūsų krizės komiteto darbą, bandydama apžvelgti tą mūsų pritaikytą metodą, darbo metodo. Noriu pasakyti, kad mes šiek tiek kitaip dirbame dabar, vėlesnėme darbo etape, nes daug kas iš principo pasikeitė darbo įgoje. Ir aš manau, kad kiekvienas mūsų nori, kad tai būtų mūsų krizės komiteto darbo finalas. kuris būtų galbūt e, tvirtesnis negu pirmąjį kartą. Uh, Na ir rengdama paskutinį, galutinį mūsų komisijos e, komiteto darbo pranešimą, aš bandžiau paaiškinti įvairius tikslus, e, kurių siekiame bendrų darbų. Na ir bandydama įvertinti keitimas, keitimusi nuomonėmis, keitimasi nuomonėmis su komisijos atstovais ir nacionaliniais parlamentarais. Bent jau kol kas vyko vien, vienos e, svarbiausios orientacinės e, diskusijos, kurios buvo svarbios e, mūsų darbe. Na ir aš, darydama išvadas, būtent ir atsižvelgiau į tas esminės diskusijas, E, atsižvelgiau į jūsų, ponia pirmininkė, kitų kolegų mintis ir teigiu štai ką. Pirmiausia, tai visą tai, ko pasiekėme pirmojų pranešimų, nereiktų tų dalykų vėl iš naujo komentuoti. Ir nuo pirmojo pranešimo buvo įmanomi du variantai, buvo galima bandyti išsiaiškinti, ar mes galime dar kelti klausimus, ar galime žengti toliau ir bandyti nubrėžti orientyrų strategijas, e, vertindami ateitį. Na ir prisimdami politinę atsakomybę mes pasirinkome antrąjį variantą ir tai reiškia, kad antrasis e, tarpinis pranešimas pateiks tvirtas išvadas dėl to, kokių orientyrų reikia laikytis ateityje ir koks galėtų būti mūsų pagrindinis e, signalas. Taigi, aš tikrai nenorėjau iš naujo aptarti tų klausimų, kurie buvo aptarti pirmajame pranešime. Na ir darbo metu labai griežtai laikiausi šios taisyklės. Antrasis dalykas, kuris mano manimu irgi yra labai aktualus – yra tai, kad kaip ir per pirmąjį mūsų mandato laikotarpį mes nebandėme kištis į teisėkuros komiteto darbą. Tai reiškia, kad visi ekonominės valdysinos paketai, e, kuriuos dabar svarsto ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetas, ar kalba eitų apie sankcijų, nuobaudų mechanizmą ar kitus dalykus, <clears throat> apie stabilumo pakto sustiprinimą. Mes tikrai neketinome nieko met kištis į jų darbą ir koreguoti jų pranešimo. Aišku, tai yra labai svarbus dalykai, svarbus e, klausimai mums visiems, be jokios abejonės. Tačiau jeigu šiame galutinėme pranešime mes bandysime neteisėkuros būdu komentuoti tuos dalykus, kai galima tą daryti teisėkuros būdu, mes tikrai nieko nepasieksime savo galutiniu pranešimu. Taigi aš norėčiau, kad visi prisimtų savo atsakomybę ir neieškotų būdų, kaip būtų galima ta, tame pranešime, mūsų pranešime įvesti tuos klausimus, tuos punktus, kuriuos galima reglamentuoti teisėkuros būdu. Uh, Taigi pati struktūra, mano manimu, yra labai svarbi. Na ir galiausiai kokių padarėme išvadų, kaip būtų galima keisti ateities orientyrus. Na ir darbe, šiame darbe mes bandėme atsižvelgti į turimus įgaliojimus ir pabandyti ambicingai uh, per europinę perspektyvą, perspektyvą, kuri yra priimtina daugumai mūsų komiteto narių, pažiūrėti, įvertinti ilgesnė, ilgesnio laiko perspektyvą. Ir aš manau, kad mes visi sutarėme, nors galbūt yra tokių, kurie toms išvadoms nepritars, bet aš manau, kad visi pritarėme, kad reikia pasinaudoti pranešimo teikiamomis galimybėmis ir pažiūrėti, įvertinti, kaip būtų galima įvertinti, kaip europiečių teisės evoliucionuos ateityje. Keisis ateityje. Na ir ar tai būtų sutarties peržiūra, kuri vykdoma šiuo metu, siejant tai su atitinkamomis aplinkybėmis susijusiomis su valstybių skolos valdymu. Mes pritarėme tam, kad tai nėra sutarties galutinė peržiūra. Ir arba bus peržiūrima sutartis iš naujo, arba bus kažkas koreguojama eurozonoje. Taigi vis tiek tai yra puikia galimybė, puikia proga uh, pravesti diskusijas apie tai, kas mūsų manimų yra būtina, reikalinga esant dabartiniams aplinkybėms. Na ir aš norėčiau priminti e, kolegoms, kad mes bendrai esame sutarę dėl tų, dėl tų ateities orientyrų. Na ir tas dokumentas, kurį jums esu pateikusi, pristačiusi. Diskusijas, diskusijos vyko gan struktūrizuotai ir, aišku, bendros energijos, bendrų, bendrų darbų mes kaip ir bandėme pasiekti to galtinio rezultato. Ir aš norėčiau pasakyti, kad po šiandieninio posėdžio, po šiandieninių diskusijų, mes turėtumėme jau turėti aiškes mintis dėl šio pranešimo struktūros. Ir aš norėčiau, kad per tas diskusijas būtų galtinai apsispręsta dėl struktūros ir šiek tiek dėl turinio. Na ir aš siūlyčiau tuos šešis pagrindinius klausimus, tuos klausimus, kuriuos patvirtino ir kuriems pritarė vienbalsiai koordinatoriai, šiandien aptarti Tai bus antroji mūsų darbo dalis - aptarti tuos šešis klausimus, kaip mes klausimus, kurie buvo aptariami ir klausimų būdu, klausimų metu, ir kartu su įvairiomis frakcijomis buvo apie tai. Tikrai buvo daug šalių prisidėjusių prie šio e, galutinio pranešimo. Taigi, labai norėčiau, kad tie dalykai, dėl kurių buvo sutarta, kad jie nebūtų kvestionuojami posėdžio pabaigoje arba posėdžiai pasibaigus. Na, dabar antrasis mūsų darbo elementas. Turėjome galimybę rinktis, kaip jau minėjau. Galėjome dirbti labai atvirai su Europos komisija ir aš manau, kad tai yra gerai, kad tam darbui, kuris yra tarp vyriausybinio ir bendrijos metodo mišinys. Aš manau, kad mes tuo darbo metodu pasinaudojame gan gerai, ponė pirmininkė, ir jūsų, su jūsų parama. Na ir taip pat vyko diskusijos su nacionaliniais parlamentais ir galėčiau pasakyti, kad kartais jie vyko gan sunkomis, sunkiomis aplinkybėmis, nes darbo tvarkė dažnai e, būdavo įtempta ir buvo sunku tuos klausimus suorganizuoti, tačiau galiausiai turime galutinį rezultatą, kuris mus tikrai tenkina, iš Niderlandų ir e, Prancūzijos e, išklausėme nacionalinių parlamentarų, taip pat su portugalais kalbėjomės. Aišku, tai yra tos valstybės, kurios yra labai svarbos vertinant dabartinę krizę, keitėmės nuomonėmis su vokiečiais, taip pat su Graikijos delegacija, taip pat e, vyko, buvo nusiusta misija Junktinė karalystė, taip pat į Čekiją. Na ir turime nacionalinių parlamentarų nuomonės, atsakymus į tuos klausimus, kuriuos mes jiems e, uždavėme. Na ir aš manau, kad dabar jau galime įsitraukti į diskusijas e, ir aptarti tas temas, e, kurios yra keliamos galutinėme pranešime. Pirmoji tema yra susijusi su nacionalinė skola ir euro krize Čia vėlgi aš manau, kad mes bandome šiek tiek giliau įvertinti tai, kas buvo aptarta, kai buvo kalbama apie teisėjo kuros tekstą. Ir taip pat e, ta tema, kuri figuravo ir pirmame pranešime, kaip būtų galima surasti europinį sprendimą, ir įgyvendinti mechanizmą, kuris yra numatytas sutartyje ir kaip būtų galima pasidalinti skolą. Taigi, ponas Delplia apie tai kalbėjo, kai buvo kalbama apie nacionalinės skolas, kurias būtų galima paskirstyti, išdalinti. Taigi, buvo pasitelktas ir pasaulinės, ekonom, pasaulinės, ekonominės, pasaulinės ekonominės valdysenos elementas. Ir tri, trys klausimai yra tie, kuriuos reiktų iškristalizuoti. Pirmiausia yra kalbama, tai buvo kalbama ir tarpinėje, tarpinėme pranešime, būtent kokią vietą ES turėtų užimti didžiajame dvidešimtuke. Ir aš labai norėčiau padėkoti įvairių politinių frakcijų kolegoms, kurios, kur, kurie teikė pasiūlymus ir tokiu būdu mes parengėme tokią apžvalgą, santrauką. Ir pagrindinis klausimas yra, kaip būtų galima Kiniją įtraukti į tą daugia šališkumo sistemą Nes daugia šališkumas panašu, kad dabar gali tapti dvišalių dialogų tarp Kinijos ir Junktinių Amerikos valstijų. Kitas svarbus klausimas. Prieiga prie žaliavų ir taip pat žaliavų rinkos funkcionavimas, bendrai ir aš manau, kad didžiojo dvidešimtuko rėmuose bus apie tai kalbama, bet parlamentas irgi turi tam tikrų minčių, idėjų šiuo klausimu. Trečiasis aspektas yra susijęs bendrai su finansų rinkos funkcionavimu. Ir mes aiškiai matome, kad yra taikoma nelabai pažangi praktika, kai ir reikia atitinkamos disciplinos ir per uh, Ir tai daro, atneša padarinių realiai ekonomikai ir tuos dalykus reikia sureglamentuoti. Taip pat tarp Deutsche Burs, biržos, Nicerenex biržos e, egzistuoja tam tikri santykiai ir, aišku, tai yra ilgos istorijos išdava ir ponas pirmininkas nekarta apie tai yra kalbėjęs, bet tie santykiai irgi rodo, kokia egzistuoja uh, didelė tų veikėjų gale, kiek įtakingi jie yra, tie veikėjai, kurie tikrai labai daug prisidėjo prie ekonomikos, e, finansinės, e, finansų ekonomikos kūrimo ir e, svarbu atsižvelgti į Deutsche biržos kapitalą ir na, visos tos temos yra labai aktualios mūsų pranešime dėl to, kad e, į tą klausimą nebuvo atsižvelgiama teisėkuros tekste. Aišku, ekonomikos e, pinigų e, reikalų komitetas MIF klausimus aptarė ir na, apie tai yra mąstoma. Tačiau svarbus yra ir finansų rinkos funkcionavimas ir peržiūra atitinkama. Tačiau yra ir kitų aspektų būtent e, ko galime pasiekti finansų rinkos e, priežiūrą, esant tokiems veikėjams. Viena vertus. Ir kita vertus, kaip tie veikėjai prisideda prie realios ekonomikos finansėjimo, jeigu tai būtų galima pasakyti. Taigi tai yra viena esminių mūsų pirmos, pirmojo pranešimo minčių. Ir mes norime visuomet teigiame, kad norime, kad finansai sugrįžtų į savo rinką ir galėtų prisidėti prie realios ekonomikos skatin, skatinimo. Taigi, ta samplaika, e, mano manimu, kelia ke, kelias rizikas. Pirmoji rizika yra tai, kad negali ekonomika perdim priklausyti nuo finansų rinkos ir aš tą minėjau, ir matyti kiti kolegos apie tai yra kalbėję. Dabar, kai tas spekulacijų burbulas pučiamas, tuomet e, tie užsienio, užsienio kapitalas įgauna didesnį įtaką ir įtraukiamas yra į tą grandinę. Ir būtent mes puikiai matėme, kokia mm, buvo nekilnojamo turto, kokiu padariniu atneš nekilnojamo turto spekulacijų burbulas. Na, o realiai ekonomikai kyla atitinkama rizika. Nes kapitalas iš principo priklauso nuo mūsų įvairių pramonės šakų. Taigi, aš manau, kad e, tam tikrų momentų mes turime pamastyti apie tai, kaip žengti į priekį. Reikia sukurti pridėtinės vertės ES ir susijęti finansų rinką su realia ekonomika. Tie dalykai, aišku, yra svarbus. Na ir priežiūros mechanizmas, finansų rinkos priežiūros mechanizmas, e, taip kaip mes įsivaizdavome likščioliai, tai būtų priežiūros mechanizmas, kuris užtikrina finansų stabilumą. Na ir centrinis bankas šiandien turi įgaliojimus prižiūrėti makroekonominę riziką, tačiau ši priežiūra yra susijusi su finansų stabilumu ir taip pat yra susijusi su tuo, kaip vėlgi būtų galima finansuoti realią ekonomiką. Realios ekonomikos finansavimas, aišku, yra susijęs ir su pramonės potencialu. Ir tai yra svarbus dalykas. Na, trečias dalykas. Kaip būtų galima apmastyti, kaip, kaip būtų galima numatyti naująją tarptautinę monetarinę sistemą, Aš turėjau daug minčių šiuo klausimu. Aš įvairių frakcijų nuomonę užregistravau ir didžiojo dvidešimtuko išvados turėtų būti stipresnės, institualizuotos, patikimesnės. Ir kol kas reforma dar nėra įvykdyta. Na ir mes galbūt diskusijų būdu galėtumėme pamastyti, per diskusijas galėtume pamastyti, ar tas siūlomas metodas tinkamas pasauliniai valdysenai. Manau, kad jis yra priimtinas ir daugelis kolegų komitete, manau, pritarė mano nuomonėjai, bet aišku, galėsime dar apie tai padiskutuoti. Taigi, Taip pat strategijos 2020 įgyvendinimas, inovacijų, ilgalaikių investicijų reikšmė užimtumui, ekonomikos augimui. Tai aišku, tokie yra faktiniai duomenys, bet aš nenorėjau to pranešimo padaryti per dėm ilgo. Taigi glaustai apie tai e, kalbu. Na ir du čia svarbus dalykai. Pirmiausia, vidaus rinkos klausimas. Tas klausimas mums jau kurį laiką yra labai aktualus, kai rengėme ir pirmąjį pranešimą. Ten irgi ir IMCO, ECON, EMPLOA komitetai visi kalbėjo apie vieningą rinkos aktą. Na ir aš nenorėčiau dabar vėl grįžti prie tų diskusijų, bet galbūt bandyti įvertinti tą dinamizmą, bandyti pagalvoti apie tai, kaip būtų galima parengti naują struktūrinį projektą ES. Ši idėja kol kas yra na, tik tai toks bandymas, e, projektas kažkaip paskatinti Europos e, energijos, energi, energi, energijos ūkį. Na ir apie tai, aišku, buvo nemažai kalbama, tačiau tai yra ES yra svarbus iššūkis, na, ne vienintelis, aišku. Aišku, ir Lisabono strategijoje apie tai buvo kalbama, ir strategijoje 2020 kalbama apie tai, kaip išbristi iš skurdo. Tai yra švietimo klausimas, kuris yra labai svarbus šioje sudėtingoje visuomenės sąrangoje. Na ir aišku, tai yra mokymos visą gyvenimą, galimybės ir taip toliau. E, kitas klausimas. europinė ekonomikos valdysena. Apie tai kalbama, čia kalbama apie visus tos klausimus, e, e, kurie aptariami ir diskusijose dėl sutarties peržiūros. Na ir aš kartu su kolega Džiaulainenu iš ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto pateikėme pakeitimą Žampolgozės pranešimui tam, kad būtų galima pradėti sutarties peržiūrą, atsižvelgiant į kontekstą, aišku, ir nenorint čia mano pranešime to pasiūlymo per dėm ilgai komentuoti. Nes man atrodo, kad įmanoma arba sutarties peržiūra, arba bendradarbiavimas ir eurozonos reforma. Ir šiandieną situacija yra tokia. Peržiūrima yra sutartis ir pirmąjį kartą tai yra susiję oficialiai į tą darbą yra įtraukiamas ir Europos parlamentas. Na ir visos sutarties peržiūros, kurios arba buvo įgyvendinamos per sustiprintą bendradarbiavimą, visuomet tai buvo tikra parlamento iniciatyva. Ta iniciatyva išplaukdavo iš Europos parlamento. Brokas, Mendes Devygo, Spinelį, visi kolegos nuolatos e, inicijavo sutarties peržiūrą. Na, o šį kartą susidarė paradoksas, nes pirmąjį kartą Europos parlamentas yra oficialiai e, gavęs e, iniciatyvos teisę ir siūlo peržiūrėti sutartį. Ir dabar mes kaip ir nieko nedarome ir kai Europos parlamentas reikalaudavo sutarties peržiūros. Tai dabar tarsi yra bandoma reformuoti priežiūros metodą ir peržiūrėti rinkimų sistemą. Tai, mano manimu, yra tikrai labai svarbus klausimas. Na, paskutinis dalykas. ES pritinės vertės finansavimo būdai. Aš norėčiau pasitikslinti ir pasikalbėti su kolegomis, ką man rašyti šioje dalyje, nes uh, Aišku, galime kalbėti apie finansinių sandarių mokestį ir mes dėl to jau balsavome per pirmąjį pranešimą. Kai teikėme pirmąjį pranešimą, aišku, galime kalbėti ir e, apie euro obligacijas. Mes po Dimatos, po Dimatos pranešimo balsuosime, kuriame iš principo ir aptariama šis klausimas. Taigi aš norėčiau pasitikslinti su jumis, e, ką būtų galima aptarti šioje srityje, kas dar nėra aptarta, kas dar nėra apmastyta. Taigi dėkoju, ponė e, pirmininkė, kad leidote taip ilgai kalbėti. Aš manau, kad tikrai tiesiog labai svarbu struktūrizuoti mūsų diskusiją šiandieną. E, Ačiū, Pervanš. Dabar norėčiau pakviesti kitų kolegijų pasisakyti. E, Pirmiausia, kolega e, Barčius, po to Goebbelsas, po to Šmitas, e, toliau Huntis ir Bogėžių. Ar, jau, ar kolega dar yra salėje? Ne, ką tik išėjo. Taigi, dabar aš e, kolegai Barčias suteiksiu žodį, o paskui visi kiti kolegos galės pasakyti. Vou tentar ser sintética e. Oi, pirmininkė, aš tenksiu kalbėti labai trumpai. Aš stengsiuos paminėti tik tai labai konkrečius dalykus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Bereš, mūsų pranešėjai, už jos paaiškinimus. Be to norėčiau pasakyti, jog egzistuoja du skirtingi požiūriai. Pirmiausia yra tas, kurio laikomės e, mes ir kurį ką tik apibūdino ponė Pervanš. Ir Antras paužiūris tai yra tas, kuris atspindi mūsų pirminė pozicija. Tai, ką, ką tik pasakė per Vauš, atspindi kur kas platesnį viziją, nei tai, kas yra išdėstyta mūsų pateiktame dokumente. Mes visi suprantame, kad uh, šis dokumentas turi būti pakankamai ambicingas. Ir mes suprantame, jog nereikėtų sugrįžti prie tų klausimų, kurie buvo įspręsti rengiant tarpinį pranešimą. Mes iš tikrųjų nenorėtume, kad komitetai dubliuotų vienas kito darbą. Visiems tiems dalykams pritarėm. Komentuodama jūsų pasiūlymus, kurie yra išdėstyti mums pateiktame dokumente, turiu pasakyti, kad e, šis dokumentas neatspindi iš tikrųjų ankstesnių diskusijų ir to, ką sužinojome lankydamiesi įvairiose valstybėse narėse. Šių pasiūlymų tiesiog nepakanka. Jie nėra pakankamai uh, ambicingi ir nepadės mums įspręsti galimų problemų ateityje. Europos liaudės partijos frakcija nekartą minėjo, kokie mūsų galva klausimai yra svarbiausi. Ir jūs arba pateikėte pasiūlymus, kurie neatspindi mūsų prioritetų esmės arba jūs tiesiog neatsižvelgėte mūsų pasiūlymus. Komitetas pastaruoju metu daug dirbo ir mes žinome, kad politinės frakcijos pateikė savo pasiūlymus. Ir aš manau, kad sekretariatas turėtų apibend... sujungti visus šios pasiūlymus, parengti jų santrauką Ir tuomet galima būtų papildyti per vanš parengtą dokumentą. Ir aš manau, kad e, toks sekretorijato parengtas dokumentas turėtų apibendrinti įvairių politinių frakcijų pasisakymus ir pasiūlymus. Dėkuoju. Aš norėčiau dar paklausti, čia pasitikslinti galbūt jūs e, galėtumėte konkretizuoti. Ar girdite vertimą? Tada pasakysiu angliškai, jeigu negirdite vertimą. Ar turite dabar? Taigi, aš e, pasakysiu tai angliškai. Aš, aš supratau. Kokie e, yra punktai, kurie, kur jums trūksta? Varso prezident. Tai, ką aš pasakiau, man atrodo, yra pakankamai aišku. Aš tiesiog manau, kad pranešėjas ponios Berėš pateikti paaiškinimai, kuriuos ką tik išgirdome, atspindi susitarimą, kurį mes pasisekėme dėl to, kad mes nenorime dubliuoti, dubliuoti komitetų darbo, mes norime elgtis ambicingai ir visos šešios išskirtos temos mums taip pat tinka. Tačiau mes manome, kad kol kas mums pateiktas dokumentas ir jame išdėstyti pasiūlymai neatspindi to, ką anksčiau sakė Pervanš ir ko prašė frakcijos. Ir todėl jums leidus, ponė pirminkė, mes norėtume paprašyti, kad sekretariatas parengtų kitą darbo dokumentą, kuriame atsirastų visi mūsų pateikti pasiūlymai. Pervauš labai įsamei komentavo kai kuriuos klausimus, kurie mūsų galva yra svarbus ir kuriems mes pritarėme. Tačiau yra dar kitų dalykų, kurių kol kas šiame dokumente nėra. Man atrodo, bet be to atrodo, kad yra skirtumas tarp to, ką pasakė Pervanš ir tarp to, kas yra parašyta šiame dokumente. Gut, wir gehen jetzt einmal weiter und Taigi, dabar tęsime toliau. E, Panas Robertas Gebelis, dabar jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir e, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti per vašą e, puikiai padirbėjus. Aš esu iš tos pat frakcijos, kaip ir ponia Pervaš, bet sveikinu ją ne vien dėl to, bet ir dėl to, kad ji iš tikrųjų labai daug uh, dirbo. O dabar komentuodamas tai, ką pasakė ponia Bastos, galiu pasakyti, kad e, mes norime, kad sekretariatas atliktų deputatams patikėtą darbą. Mes negalime prašyti, kad sekretariatas parengtų pranešimą už ponę Pervauš. aš tikiuosi, jūs visi suprantate, kad būtent dabar kalbėdami mes galime papildyti ponios pervanš rengiamą pranešimą. Aš pritariu pranešėjai ir taip pat manau, kad mes turėtume vengti dubliuoti kitų komitetų darbą. Mūsų komitetas yra pirmiausia skirtas pamastymams ir skirtas bendroms orientacijoms nurodyti. Ir todėl turė, ir suprantame, kad mes negalime išvengti kai kurių klausimų, tokių kaip, pažiūrėjau, ekonominė valdysena ir euroobligacijos. Tačiau iš esmės mūsų darbas yra kur kas pratesnis. Ir aš manau, kad mes turime padaryti viską, kad šis pranešimas būtų pakankamai uh, trumpas. Šis pranešimas neturėtų tapti e, nauja Biblija. Siūlyčiau apsiriboti svarbiausiais, daly, e, ties, e, svarbiausiais dalykais. Manyčiau, kad mes turėtume pagalvoti apie taip, kaip galima būtų uh, tvarkyti reikalus Europoje ir pasaulyje taip, ne įklimtume dar vieną balą. Tai, kas rūpi mums ir visam pasauliui, yra būtent tai, kad mes tinkamai pasirinktume ateičiai. Tai, tai yra mūsų misija. Ir todėl atitinkamai mes turime pasiūlyti atitinkamus pasiūlymus, nukreiptus į ateitį, į ilgesnę perspektyvą. Ir tam tikrai prasme šie pasiūlymai turi būti radikalūs, tai reiškia, kad jie turi būti novatoriški, kartu realistiški. Tačiau šiuose pasiūlymuose turi būti ir šiek tiek svajonės, nes būtent tokios vizijos mums dabar reikia. Taigi, ačiū, panė Gavasė, dabar Olė Šmitai įsteigimo žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat ir pranešėjai iš tiesų mes sakome, kad jūs kartais e, turite atkreipti dėmesį į tai, kad, kad e, ateitis kartais gali būti tarsi grįžtamasis ryšys. Taigi ateitis jau egzistuoja. Ir aš turėčiau, norėčiau sutikti su tuo, kad mes neturėtume visko pakartoti. Tačiau bet kokiu atveju dabar mes atsidurime kitoje situacijoje. Taigi, e, istorija, kaip matote, kartojasi ir būtų neišmintinga uh, nepaminėti, kas vyksta Šiaurės Afrikoje ir artimuose rytuose. Iš esmės, žinoma, e, e, tai esminis dalykas, kuris vyksta dabar Europoje. Tačiau, tačiau bet kokia atveju e, dauguma iš mūsų ir aš esu labai nepatenkintas tuo, kaip reaguoja tai Europą. Aš manau, kad tai turėtų atsispindėti tekste. Mes turėtume bent jau kažkiek atspindėti. Tai tiksliai, su to tikriausiai sutiks, pane Bereš. Mes parengėme šešis puslapius komentarų ir vienas dalykas tai, tai yra komentarai apie ES imigracijos politiką. Ji buvo minima ir pirmajame pranešime. Ir ji yra tiesiogiai susijusi su tomis problemomis, kurio, su kuriomis mes susidurime Europoje dabar. Kažkas pasakė, e, kad geriau, e, geriau gauti e, tam tikrus produktus ar prekes iš Šiaurės Afrikos, o ne pabėgėlius. Taigi, politika susijusi su prekyba ir su bendraja žemės ūkio politika, tai yra esminiai dalykai. Ir jų mes negalime ignoruoti, nes kitų atveju mes Pasielgsime taip pat blogai, kaip ir pastarasias 2-3 savaitės. Ir, Robertai, iš tikrųjų nemanau, kad mes turėtume bet, bet kuriuose dokumentuose neturėtume atspindėti tai, kas dabar iš tiesų vyksta. Nes tai yra mūsų piliečių poreikis būtent e, reaguoti į tą situaciją. Dabar e, mano komentarai. Čia aš manau, kad e, mes turėtume, aš jau panagrinėti eurozonos valstybės problemas ir euro problemas. Iš tikrųjų, jeigu e, kurios nors valstybės nori prisijungti prie eurozonos, tai mes turime aiškiai pasakyti, kad e, tai nėra krizė, kuri gali sugriauti eurozoną. Kitas dalykas dėl eurozonos, dėl valstybės e, skolos ir dėl e, euro obligacijų. Mes turėjome įdomų posėdį su e, komisijos nariais. Ir aš manau, šitie komentarai, kurios jis, tai yra komisijos narys, pateikia, neprisimenu jo vardą, tačiau atrodo ponas Bergenas, iš tikrųjų yra labai atsargus Ir manau, kad e, į dokumente šitą komentarą turėtų suspindėti. E, aš manau, kad tai turėtų atsispindėti pranešime. Tai būtent, kad e, politikos formuotojai turėtų, privalėtų žinoti, ką mes veikiame. Europos išdas, taigi kas tai yra? Šitą klausimą čia kyla. Aš, aš norėjau, panė pirmininkė, kad būtų paaiškinta, kas yra trečioji pastaba antroje dalyje dėl Vokietijos biržos, Deutsche Börse ir Euromax. Tada aš jau minėjau imigracijos politiką, O dabar yra trečias, e, e, trečias punktas, tai yra naujoji e, monetarinė sistema. Aš galiu sutikti su daugeliu dalykų, tačiau bet kokiu atveju šis rytis yra labai plati, ypač kalbant apie institucinę reformą. Ar tai įmanoma prieėpti? Mes negalime išspręsti savo problemą Europoje, o dabar mes reikalaujame, kad pasaulis išspręstų savo problemas. Uh, tarsi mes norėtume e, e, sukurti tarsi G20 rėmose naują ekonominio saugumo tarybą. Aš čia skeptiškai žiūrėčiau į tokią idėją. Aš, aš e, a, nežinau, kaip šitą tarybą veikia šiandien. Dabar ketvirtas punktas Čia iš esmės norėčiau strategiją pavadinti daugiau Mario Monti. Ir padimotas e, pranešime e, yra labai daug e, Mario Monti. Penktas punktas tai FTT. Finansinio sandorio mokestis ir ponia Padimota savo pranešime tikrai padarė neįvykdomą darbą. Ir mes norėtume dabar matyti rezultatus šio darbo. Tačiau bet kokiu atveju mes turėtume tos rezultatus atspindėti doku, dokumente. Tai turi atspindėti pranešime, dėl ko mes būtent balsuosime kitą savaitę. Šeštas punktas. Paliksiu jį pirmininkui. Ponas Klincas e, tikrai turi daug ką pasakyti apie tas lėšas ir kaip, yra, kaip jas yra naudojamos. Manau, kad jos turėtų būti panaudotos praktiškiau ir e, koncentruočiau. Tai būtent, kad būtų e, išgauta, išgauta kuo daugiau naudos Europai, būtent kalbant apie projektų struktūrą. O šiandien to nėra. Taigi, apskritai, aš e, čia noriu pristatyti kelis e, punktus. Aš manau, kad mes, e, mums rezultatas priimtinas bendras. Tačiau atsargiai žiūrėčiau kai kurias punktus. Ir mums reikėtų iš esmės platesnio požiūrio į tai, kas vyksta pasaulyje. Pane Hantis. So, sorry, uh, Robert, yeah. Uh, no, uh... Robertas. Tiesiog norėčiau skubiai sureaguoti į ponios. Į tam tikras išsakytas mintis. Ole, aš sutinku su tavimi, kad visa tai, kas vyksta Viduržėmio jūros regione yra labai svarbu ir kad reikia apie tai iš esmės pamastyti. Tačiau aš susilaikyčiau nuo tokių aktualijų komentavimo tokiame pranešime, nes įvykiai mus labai greitai aplenkė. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί... Μας χούντες. Δεν μπορώ να περπατήσω. Ačiū, panė pirmininkė. E, norėčiau atsiprašyti. E, susiduriu su tam tikromis problemomis, nelabai e, gerai galiu vaikščioti, todėl kartais vėluoju posėdžius. Pirmiausia, dėl to, ką pasakė pranešėja. Iš tiesų, pranešėja turėjo labai puikių sumanimų. Tačiau tarpinis rezultatas nėra toks jau geras. Bet bet kokiu atveju mes galim pagirti už pastangas. Taigi, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pasidaryti su jumis keliomis mintimis. Taip, tai yra pono Dejongo idėjos, jis yra Niderlandų atstovas šiandien negalėjo būti mūsų posėdėje, nes Niderlanduose vyksta dabar rinkimai. Tačiau bet kokiu atveju jisai, mano, tai yra, aš kalbėsiu jo vardu, tai e, jisai sveikina ponę Bereš, kad jie atliko puikų darbą, jisai e, bendro pavadžio kelias pastabas norėtų pateikti jisai e, teigia, kad e, tai, ko mes siekiame, mes norime sukurti Europoje e, teisingesnę ir geresnę sistemą. Tai būtent, kad būtų išlaikyta pusiausvėra tarp socialinių ir politinių plotmių. Ir mūsų pasiūlymai turėtų būti susiję su socialinė išlyga, kuri būtų skirta tam, kad būtų nagrinėjama ir darbo vietų kūrimo tema. Bet to sakoma, kad atsižvelgiant į Europos vadovo tarybos e, sprendimą, e, mums e, reikia demokratinių sprendimų, kad galėtų būti išreikštos visos nuomonės ir kad jos būtų vertinamos taip pat rimtai. Be to, būtų nu, numatyti ir priemonė, sakykime, kokią nors valstybį narį išstoti iš eurozonos. Ir ponas Dejongas norėjo, kad mes apie tai padiskutuotume. Ir e, taip pat ponas Dejongas pageidavo, kad dėl šio punkto būtų atsižvelgta Europos parlamento ir Europos piliečių nuomonė. Taigi tokia ponas Dejongo nuomonė. O aš pats norėčiau pasakyti dėl galutinio pranešimo projekto pasakyti, Mes, e, kaip jau e, supratau, nors su to nesutinku, kad buvo pasakyta, kad nebereikia nagrinėti tų dalykų, kurie jau buvo e, nagrinėti tarpinėme pranešime nes iš esmės tie dalykai, apie kuriuos diskutuojama, nelabai atitinka mūsų įsivaizdavimo apie krizę ir jos priežasčių tyrimo. Galbūt e, šitą šita ataskaita ne, nėra tokia ilga ir tokia išsami, bet norėčiau pasakyti dėl jos e, kelis žodžius. Aš nesutinku su tuo, kad mes atskiriame eurozonos krizę nuo paties euro kaip valiutos. Aš arba mes e, manome, kad iš tiesų kyla problemų būtent susijusių su pačiu euru kaip valiuta. Akivaizdu, kad mes negalime paties euro atskirti nuo eurozonos krizės. Tai yra ir nelogiška, ir neteisinga, ir neveiksminga. Toks požiūris. Aš manau, kad mes turime turėti e, bendrą e, solidų biudžetą ir mechanizmą, kuris leistų e, teikti kreditus. Tai būtent mes turime tokia, turėti tarsi paskutinį instanciją, kur, kurią galėtų kreiptis valstybės, kai jiems kyla problemų. Mes turime ne tik tai krizę eurozonoje, bet yra daugiau krizių ir kitose valstybėse narėse, kurios neturi euro. Aš manau, kad e, euras susidarė su problemomis, čia nuo pat pradžių buvo tas problemos ir mes dabar mokome už tas problemas, kad jų nesprendėme. Kitas dalykas dabar tai įsiskolinimo. E, dėl to galiu pasakyti tik kelis dalykus. Aš manau, kad yra būtina, kad pirmiausia e, parodytume ir šios skolų krizės kokybinius požemius. Pavyzdžiui, atkreipime į deficitą, kuris yra Graikijos ekonomikoje. Čia galime e, kaltinti, sakykime, bankų sektorių, e, e, kurios irgi buvo kaltas, kuris buvo kaltas dėl kryžės atsiradimo, pažiūrėkime, kaip griūva ekonomika. Graikijoje korupcija, kaip ten vystosi, mm, koks bendradarbiavimas vyksta su Vokietijos įmonėmis. Galbūt reiktų tam tikrų komitetų arba institucijų, kurios suprastų būtent šios krizės e, priežastis, jos kompleksinės priežastis. Europos sąjunga negalėjo iki šiol suvaldyti spekulacijų. Tačiau gal nespręskime šio reikalo. Kitas dalykas dabar dėl antro punkto. Puiku, kas buvo pasakyta dėl euro e, obligacijų. Aš manau, kad e, naujos institucijos iš esmės šios problemos neišspręs. E, galbūt mes galime sukurti kokią nors ekonomikos ministeriją, kitą instituciją, nesvarbu kaip pavadinsime, tačiau jie viena šios problemos neišspręs. Ir nesvarbu, ar mes keisime politiką ar ne, ar sukursime kažką naujo. Tai kągi e, ši nauja institucija turės daryti, kokią politiką jį turės taikyti. Šito mes nežinome. Aš nenoriu iš daugiau varkinti e, savo pastabomis. Dabar dėl, dėl valiutos e, fondų Iš esmės, tai tarptautinis valiutos fondas, pavyzdžiui, tik tai įsikiša į tam tikras krizės patiriančias e, valstybės ir tik tai labiau sujaukia jų ekonomiką. Taigi e, yra dar kelios pastabos, e, tačiau aš jas vėliau pasakysiu. Dar gal paskutinis punktas. Taigi reikėtų pasakyti, taip, Europa 2020, šitą strategiją, tai yra Europos konkurencingumas, kuris ten numatytas. E, jeigu mes jo galėsim pasiekti, sakykim, derindami biudžetą, tai mes klystame, iš esmės taip manydami. Mums iš esmės reikia uh, naujo pokyčio. Taigi, kokie dabar pokyčiai vyksta dabar Graikijoje ir Airijoje? Pažiūrėkime. Ten e, biudžetas yra griežtai reguliuojamas, investicijų programos yra mažinamos. Taigi, e, ten jokio augimo neįmanoma paskatinti. Nebent tos investicijos nusileistų pas mus iš dangaus. E, man atrodo, kad e, šita formuluotė apskritai yra nepraktiška ir netinkama. Tai tarsi eufemizmas, bet bandome a, gražiai apibūdinti kažkokius dalykus, kurių neįmanoma įgyvendinti. Galbūt vėliau pakalbės šiais klausimais. Kolegiam Pietikanin. Ačiū, kolegė Pietikanin. Um, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ir prisidėti prie tų žodžių, tų, tų žodžių kurios, iš, kurios išsakė mūsų frakcija, kai buvo rengiamas ankstesnis pranešimas. Mes pritarėme tam, kad e, reikia pasidalinti darbus su kitais komitetais, teisėkuros darbus su kitais komitetais. Na ir aišku, kaip tą būtų galima padaryti, metodas mums yra priimtinas ir mes siekiame ambicingų konkrečių pasiūlymų šio klausimu. Ir pagrindinis klausimas yra, kaip tuos sprendimus surasti, kad jie būtų kuo galima labiau primtinesni visiems. Mes nepasisakome už tai, priešingai nei sako kiti kolegos, kad reiktų analizuoti situacijos istoriją. Mes manome, kad reikia žvelgti prieki ir žengti tolin keletas pastabų dėl pagrindinių dalykų. Aš manau, kad vienas klausimų, kurį turime aptarti, manau, kad reikia kelti rimčiau valstybių skolos klausimą. Na ir reikia pamastyti apie tai, kaip galima būtų parengti sąlygas tinkamas augimui. Mes suprantame, kad negalime didinti deficitų ar skolų nuolatos. Reikia nacionalinių lygmenių ir taip pat europinių lygmenių surasti metodą, pagal kurį būtų drastiškai manoma sumažinti skolos lygį ir taip pat būtų galima pasirūpinti socialiniu teisingumu ir investuoti į ateitį. Į švietimą, inovacijas, į rizikos kapitalą naujoms įmonėms ir smulkioms vidinėms įmonėms. Mes tikrai norėtumėme, kad būtų parengta griežtesnė formuluotė šiuo klausimu. Kalbant apie pasaulinę valdyseną ir skirtumus, pasaulinius skirtumus, disbalansus, aš nepritariu E, tam santykiui tarp Deutsche biržos ir New Yorko biržos. Tai yra iš, iš tikrųjų tai rinkos vieto, vietos klausimas, nežinau, ar yra paranku, ar būtų paranku vartotojams, kad jeigu bulvė, bulvės būtų pigios, bet mūsų vaidmuo e, pasaulinėje biržoje būtų menkesnis. nauja pinigų sistema, nauja pasaulinė pinigų sistema. Reikia pamastyti atidžiau, ką būtų galima padaryti su tarptautiniu valiutos fondu. Tai turėtų būti kažkokia tai skėtinė organizacija, bazinė organizacija, kuri trauktų įvairias agentūras ir tai būtų kažkoks tai na, stabilumo valdyba, turinti įvairius komitetus. Taip pat norėtumėme, kad e, atidžiau irgi aktyviau būtų pamastyti apie tai, kad mes turėtumėme pamastyti ir apie finansavimo metodus, tarptautinį valiutos fondą ir taip toliau, ir išteklius, kuriuos naudoja ta valdyba, e, apie realius ekonominius klausimus ir kitus pasaulinės valdysenos klausimus. PPO, Tartutinė darbo organizacija, kitos organizacijos, kurios būtų įtrauktos į tą bendrą struktūrą. Tokia yra mano asmeninė nuomonė ir kažin ar būtų racionalu tą didįjį dvidešimtuką padaryti tokią organizaciją. Man tai yra daugiau toks alijansų klubas ir kažin ar bus tai pakankamai gerai struktūrizuota organizacija pasauliniams sprendimams priimti. Taip pat norėtumėme irgi prisidėti daugiau prie tos dalies, kur kalbama apie vidaus rinką diskusijomis ir pasiūlymais. Tai yra smulkių įmonių finansavimas, kaip e, būtų galima daugiau išteklių skirti užimtumui, švietimo strategijoms. Mūsų frakcijoje yra nesutarimų ir visose frakcijose yra nesusi, nesutarimų dėl bendros energetikos rinkos, bet tai būtų tolesni mūsų darbo žingsniai. Taip pat daugiau reiktų pakalbėti apie augimo paktą. Valstybių skola yra rimta problema ir labai svarbu Europai pamastyti, kaip būtų galima numatyti lėšas ES biudžete augimo iniciatyvoms ir norime, kad augimo paktas būtų labiau akcentuojamas. Dar kiti svarbus klausimai, kuriuos reikia aptarti. Projektinės obligacijos ir obligacijos skirtos skoloms finansuoti. na, visi nori kažkaip apsispręsti tuo klausimu. Ir sandario, finansinių sandarių apmokestinimas, aš labai tikrai pritariu tam ir apie tai irgi yra nemažai e, kalbama mūsų frakcijoje, kaip būtų galima pasielgti šio klausimu. Ačiū. Ačiū. Jätensari. Joo, kiitoksia puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomaisia tulkkeja. Ačiū. Ah, Pirmiausia, norėčiau padėkoti vertėjams, nes būtent dabar galiu kalbėti savo gimtają kalbą. Tai yra šeši punktai, taip yra suskirstyta visas šis tekstas, jie yra puikiai išsamei suskirstyti. Galbūt mes e, turėtume atkreipti trumpam dėmesį į klausimą, kasgi pasikeitė po krizės. Taigi šitas pokytis yra susijęs su tuo, tai, o tai ir atsispindi šiame dokumente, kad politinės sistemos įgavo tam tikros didesnės reikšmės. Prieš kelius metus visą tai atrodė kitaip, mes turėjom tarsi e, e, neoliberalią sistemą. O dabar norime, kad politika mums padėtų ir politika dabar turi būti veiksminga, jinai gali, turi turėti e, tinkamai funkcionuoti. Tačiau ką tai konkrečiai reiškia? Mes nežinome, kokia bus ateitis. Tai būtent atsižvelgiant į tokius e, e, komisijos pasiūlymus, kurie dabar nagrinėjami parlamente. Nes būtent nacionaliniai parlamentai dabar įgavo tam tikros reikšmės ir jie gali pareikšti savo nuomonę. Ir dabar e, neįmanoma numatyti, kokiegi komisijos pasiūlymai bus įgyvendinti, e, kurie virs politiniais sprendimais. Taigi e, dabar tarsi vyksta tarsi lakmuso popierėlio testas, kokie sprendimai tinkamiausi. Kaip ir panas Klinsas jau minėjo kelis kartus moralinėme lygmenyje praktiškai nieko neįvyko. Jokio pokyčio. E, bankų vadovybės vis dar e, seka e, tam tikromis klaidingomis tendencijomis. Jie imasi vis dar rizikingų sandorių. Mes turime imtis kažkokių veiksmų, kad pasikeistų ši moralė, nes dabar vyksta tas pats, kas ir buvo anksčiau, prieš krizę. Todėl e, dabar pasakyti e, šį beitą dėl šitos e, švietimo strategijos pridėti šį beitą. Galbūt mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į šitą moralinį aspektą. Nors čia, žinoma, atkreipiamės dėmesys į tai. kad, kad Um, bankininkai gali veikti savo nuožiūrą, tačiau netkreipia dėmesį, dėmesys į premijas. Čia galbūt mes turėtume mm, kit, ne, ne education strategy žodžius uh, naudoti, bet vokišką žodį bildung. Tai yra uh, švietimas, auklėjimas, tai yra tarsi mm, iškelimas į tam tikrą moralinį lygmenį šio švietimo. Taigi būtent e, čia šitam education strategy punkte galbūt reikėtų pabrėžti labiau šitą moralinį aspektą, kad jis būtų tarsi viso švietimo elementas. Tačiau bet kokiu atveju e, šitas šešių punktų suskirstimas yra tikrai puikus. E, aš tikiuosi, kad šis dokumentas ir išliks toks trumpas ir aiškus, nes kitu atveju jis nebe, nebebus toks įtikinamas ir todėl jisai nebebus toks svarbus. Eliza, prašau. Obrigada. Eu quero também cumprimentar a relatora, tal como colegas que falaram antes. Aš irgi norėčiau pasveikinti eh, pranešėją, kaip ir kiti tą padarė prieš mane kalbėjo kolegos. Man atrodo, yra labai sunku įtraukti visas tas mintis, kuris buvo išsakytos per diskusijų, apmąstymų laikotarpį, per viską surašyti į šešis skyrius. Na ir aš turiu šiokį tokį pasiūlymą tiesiog bandyti akcentuoti tam tikrus elementus šiuose šešiose kategorijose. Aš tikrai nenoriu kritikuoti, tiesiog noriu įvesti kelis elementus ir akcentuoti pagrindinius dalykus. Pritariu tam tiems šešiems skirsniams, be jokios abejonės. Jeigu pažvelgtumėme į į tai, kaip buvo aptariamos tos temos. Galbūt reiktų pasakyti, kad pirmasis klausimas turėtų būti aptariamas giliau, nes ten kalbama apie disbalansą ir rimtas problemas, su kuriomis susidurėme visoje Europoje. Ir dėl euro. Taip pat yra kiti svarbus klausimai, nors antrasis ir trečiasis punktas. Čia pažanga bus lėtesnė. Taigi dėl vieno, dėl pirmojo, an, kalbant apie pirmąjį, antrąjį, trečiąjį skirsnius, pirmasis yra mažiausiai išplėtotas ir argumentai yra silpniausi. Aš manau, kad tai yra tos problemos esmė, tai yra vidinė problema, ES reikia akcentuoti. Taip pat pirmame punkte turėtumėme aiškiau teikti, kad Europos Sąjungoje nėra tų pasaulinių skirtumų problemos, kuri minima antrame punkte - problema su Kinija ir JAV. Tai juk nėra ES bėda. ES yra gan gerai subalansuota. Iš, išlaikyti yra pusiausvyrą, santykiai yra su kitomis pasaulio šalimis gerai subalansuoti. O pačios aktualiausios problemos yra susijusios su valstybėmis, kurios patiria didžiulę valstybės skolą. Taip pat e, tai yra vidaus finansų klausimas, tai nėra išorės santykių klausimas. Tikrai tai nėra tos pačios problemos kaip e, problemos su doleriu arba problemos, e, kuria, kurias patiria JAF ekonomika. Tai yra dėl tų vidinių disbalansų Europa tampa silpnesnė. Taigi reikia konve, konverguoti tas realias ekonomikas ir sukurti vidinį euro stabilumą. Reikia sustiprinti valiutą, reikia konverguoti realias ekonomikas, ne tik nominalių pagrindų. Ir jeigu būtų galima paminėti tokią bendrą struktūrą pirmajame punkte, tokiu būdu pranešimas sustiprėtų. Taip pat, manau, būtų pravartu vertinant e, trumpo, vidutinės ilgesnės perspektyvos laikotarpį, nusiųsti tokį aišku signalą, rodantį, kad reikia, ko galima skubiau, išlyginti tuos skirtumus. Bet jie, tas, tą reikia padaryti taip, kad e, per ilgesnę perspektyvą situacija nekistų. Ir e, vertinti galimybės ateinantiems metams, vėlesniam laikotarpiui, per vidinės ilgesnės e, trukmės perspektyvas. Nes tikrai negalime tenkintis e, trumpalaikėmis korekcinėmis priemonėmis. Reikia trumpalaikių tikslų ir juos susijęti su ilgalaikiais tikslais. Kalbant apie fiskalinį stabilumą, aš manau, kad tą mintį irgi reikia įtraukti į pranešimą. Yra dar vienas aspektas, kuris mano manimu svarbus. Šią temą dabar daug yra diskutuojama. Būtent CCTB, tai yra įmonių pajamų mokesčio suvienodinimas. Bendra monetarinė erdvė neįmanoma, jeigu vyksta mokesčių konkurencija tarp valstybių. Taigi šiuo metu, kai mastome apie galimą konvergenciją, būtų naudinga bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus. Mes negalime parodyti, kad parlamentas yra mažiau ambicingas savo pasiūlymuose. Diskusijose dėl konkurencingumo paketo. Tai yra vienas ryčių, kur klausimas, šis klausimas dažnai iškyla ir jis turi atsispindėti pranešime. Dar vienas dalykas, nežinau, ar jį reiktų įtraukti ar ne, ar reikia minėti šiame skyriuje, ar galbūt kitame. Manau, kad svarbu sukurti finansinės priežiūros struktūras. Kol kas jų kūrimo stadija dar yra embrioninė Ir jeigu mes parodysime, kad bandome sustiprinti Europos Sąjungą, stiprindami institucijas, taigi institucijos turi turėti pakankamai galiojimų kovoti su krize. Fina, visos finansinės institucijos Europos Sąjungoje. Galbūt pirmame skirsnėje apie tai galėtumėme kalbėti. Antrasis skyrius. Atsižvelginti tai, ką sakė ponas Olė Šmit Manau, kad reiktų įtraukti minčių apie mūsų santykius su kitais veikėjais ir skirtumus visame pasaulyje. Galime pakalbėti apie tai, kaip Europos migracijos politika būtų galima sėti su vystoma bendradarbiavimo politika, nes paprastai atvyksta tie žmonės, kurie ne, neturi tinkamų gyvenimo sąlygų namuose. Taigi turime paminėti, kad reikia skatinti ir stiprinti vystamą bendradarbiavimo politiką ir ją labiau koordinuoti su išorės politika ir migracijos politika. Tokiu būdu būtų galima kovoti su tais disbalansais e, skirtumais e, valst... E, pasaulyje. Trečiajame skirsnėje. Galimybė sukurti naują tarptautinę pinigų sistemą. Galbūt toks tiktų pavadinimas. Perskaičiau šį skirsnį ir perskaičiau naujoji pinigų sistema, aš galvoju, gal čia tik Europai aktuali sistema, būtų gal galima patikslinti ir pasakyti tarptautinę pinigų sistemą. Čia reikia minėti palankės mokesčių sąlygas taikančių regionų daromą žalą, kovą su jais ir panašu, kad diskusijose apie tai buvo kalbama, bet dingo ta mintis. Nikolas Sarkozy, man atrodo, iškėlė tą klausimą, pirmininkaujant Prancūzijai. Bet, manau, vis tiek, na, klausimas tikrai yra svarbus. Taip pat reikia akcentuoti, jog reikalinga finansinių rinkų tartautinė reguliavimo konvergencija. Mano manimo, dabar tai vyksta per transatlantinį dialogą, tačiau Tai turėtų būti pagrindinis akcentuotinas dalykas, kuriant bet kokią naują tartutinę monetarinę sistemą. Tai nėra senųjų sistemų peržiūra. Tai yra ir reguliavimo praktikų derinimas. Ir tai tas sureguliavimas turi vykti tartutiniu mastu. Ketvirtasis skyrius. Čia tik tai norėčiau paminėti, kad reikia akcentuoti, jog Europai reikia pramonės politikos ir aiškios energetikos, išorės energetikos darbo tvarkės. Tai reikia aiškiai akcentuoti. Tai gal tiek būtų komentarų. Visą kitą pateiksiu raštu. Bendrai kalbant, su daug ko sutinku ir mano pastabos skirtos tik tam, kad būtų galima praturtinti dokumentačių. Ja, vielen Dank. Bevor ich äh, Pervanche. Ačiū, kol prieš suteikdamas äh, Pervanche žodį, aš norėčiau pats kaip pasakyti kelias pastabas. Pirmiausia, e, Pervanche visų pirma laikėsi to, čia aš norėčiau Jūs informuoti, kad ką buvo pasiūlę koordinatoriai. Ir e, tai būtent šeši punktai, kurie turėtų sudaryti pranešimo struktūros pamatus. Uh, Ir čia aš dėkingas e, konstatuoju, kad iš tiesų tos struktūros buvo laikytasi. E, tose, tose diskusijose, kuriuose dalyvau ir nacionalinių parlamentų atstovai, paaiškėjo, kad e, nacionaliniai parlamentai norėtų turėti trumpą pranešimą su, su aiškia žinia, aiškia informacija ir su santrauka tų pasiūlymų, kuriuos mes norėtume pateikti. Tai, tai būtent kokias, ką mes rekomenduojame. O kasgi tos išvados yra, kurias mes turėtume pateikti? Tai yra būtent punktai, papunkčių išvardyta, ką mes siūlome. Prieš gilindamasis į atskirius punktus, aš apskritai norėčiau pasakyti mm, apie tai, ką pasakė Olė Šmidas dėl Šiaurės Afrikos. Aš manau, kad čia kalbama ne apie žmonių tragedijas, ne žmogiškas tragedijas, kurias ten dabar kaip tik ir vyksta. Čia labiau kalbama apie tai, kad Europa šioje kryžėje parodė, kad ji yra neveiksni. Junktinės tautos ir Junktinės Amerikos valstijos jau nusprendė taikyti sankcijas, o mes vis dar diskutuojame. O tai būtent yra tipiška ES. Visose krizėse, tai yra finansų krizėje arba pasaulio bado krizėje arba kitose krizėse, mes vis diskutuojame. Tai, tai yra būtent simptomas tos mūsų lygos. Mes esame nerištingi, mes turime pasiekti, kad Europa kaip, kaip vienetas būtų veiksminga, kad ji kalbėtų vienu balsu ir kad sprendimai būtų priimami greitai ir e, mes turime būti atstovavime visame pasaulyje vieno atstovo. Ir čia būtent e, tai ir norėjo pasakyti e, pana Šmitas, tai būtent kokių pokyčių mums reikia Europoje. Dabar dėl pirmo punkto, dėl įžangos, čia trumpai pasakysiu, mano nuomonė, čia aš a, a, nepritariu Nikolajus, krizė iš tiesų nėra pirmiausia euro krizė. A, Tai yra e, valstybės biudžetų, privačių įsiskolinimų, privačių biudžetų įsiskolinimų krizė. Čia kalbant apie konkurencingumą, mm, e, e, kalbant nėra paminimas šitas įsiskolinimas, tai yra valstybinis ir privačių ūkių įsiskolinimas. Tai kitas dalykas, mm, kalbant apie šias tarybas ir institucijas, pervenčiai jau iš tiesų yra teisi. Visą tai, kas ekonai yra aptariama arba kitose institucijose, jau yra aptarta ir to nebereikia atspindėti dokumente. Kitas dalykas, čia kalbama apie Europos išdą vidiniu arba ilgalaikio laikotarpiu. Aš norėčiau iš tikrųjų pasiaiškinti, kasgi tai yra. Čia mes jau tarpinėme pranešime konstatavome, kad e, viena, viena e, valiuta e, skatina mus integruoti labiau mūsų biudžetus. Ir tam turėtų padėti šitas Europos išdas. Tačiau reikėtų konkrečiau apibrėžti šitą mechanizmą. Dabar kitas dalykas, kalbant apie pasaulio disbalansą ir apie pasaulio ekonominę valdyseną. Tai čia įtraukiamas, žinoma, yra, yra G 20. Punktas. E, trečiame punkte aš manau, kad turėtų e, tarptautinis valiutos e, fondas įtrauktas. Kalbant apie susijungimų diskusijas, čia dar nėra priimta galutinio sprendimo, čia, čia aš turiu omenyje šitas kontrolės institucijas, kuris dar nepriėmė galutinių sprendimų. Čia, kalbant apie priežas institucijas, kurios prižiūri ten biržos spekulacijas ir visą kitą. Čia, e, žinoma, e, yra tam tikros diskusijos su Australija, Kanada. Ir akivaizdu, kad e, biržos nori sustiprinti savo poziciją susijungdamos. Kodėlgi? Todėl, kad jos prarado didelę rinkos dalį. Uh, Ir matomas, kad jau išeinama iš tradicinės biržos e, rėmų. Ir dabar perinama tarsi į bankų sistemą. E, e, Deutsche Börse, tai yra Vokietijos bi biržos veikla ir rinkos dalis yra mažesnė negu prieš penkerius metus. Tai yra tokia tendencija. Ir apie tai mes kalbame tose diskusijose. Aš asmeniškai manau, kad mes, jeigu tie susijungimai įvyks, turime galimybę, net, net jeigu, pavyzdžiui, e, bus perimamas arba įsigijamas tos biržos. Nes, e, kaip, kaip žinote, e, Deutsche Börse, pavyzdžiui, daug akcininkų yra amerikiečiai. Jeigu jie nu, įsigys Deutsche Börse, tada mes Europoje galėsime sujungti visą tai į vieną darinį, tai Euronex ir Frankfurto biržą. Ir, ir galbūt tai suteiks mums naudos, ypač konsoliduojant rinkas ir visą kitą. Dabar kitas dalykas dėl tų formaliųjų pasikeitimų. Aš nežinau, ar mes turėtume čia kalbėti apie Junktinių tautų ekonomikos e, e, saugumo tarybą. Čia iš esmės e, čia yra prieštaringų nuomonių. Europos Sąjungos reputacija yra pakankamai prasta, nes daug padaryta klaidų Ir e, aš čia e, tokiu atveju pasakyčiau, kad G20 turėtų tapti tokia institucija, kuri e, taptų kažkuo didesniu negu vien tik tai diskusijų forumas, kad būtų G20 sprendimai privalomi, o šiuo atveju to nėra. Šiuo, šiuo atveju dabar tik tai informuojama, kas buvo nuveikta, ES reaguoja į tai, Junktinės Amerikos valstijos truputį reaguoja, o Rusija, Kinija tiesiog nereaguoja į tos sprendimus, netgi pakikena savo tyliai iš jų. Taigi būtent, kad ši institucija priimtų privalomus sprendimus, tai būtų gerai. Kitas dalykas, tai čia daugiau Mario Monti, tai čia daugiau nieko negaliu pridurti. To ir reikia. Taigi, e, dėl to švietimo, tai čia mes turime e, išspręsti svarbų uždavinį. Švietimas e, patenka į valstybių narių kompetencijos rytį. Ir čia mes turėtume mm, pasvarstyti, gal mes galėtume pasiūsti tam tikrą impulsą. Čia nekeldami klausimo dėl dabartinio kompetencijos pasidalymo. Uh, būtent e, galbūt e, etinį kodeksą turėtume e, apsvarstyti, sakykime, kaip padinti moralę atitinkamų sektorių darbuotojų. Ir čia mes galėtume pritarti šią idėją. Dabar dėl penkto ir šešto punkto. Man atrodo, mm, logiškai iš esmės penktas punktas turėtų būti gale vietoje šešto punkto, nes e, čia kalbame apie tai, kas e, atsitiks, kai bus įgyventa Europos ekonominė valdysena. Nes e, tai, kad čia kalbame apie ateitį penktame punkte. O šeštame punkte. Čia aš turiu šitokių pastabų. Mm, vis, vis dažniau atkreipiamas dėmesys į tai, kad vysantis kriziai atinkamose valstybėse narise, kad struktūros ir sanglaudos e, fondai iš tiesų nebuvo panaudojami taip, kaip e, yra numatyta juos panaudoti. Tai būtent netikslingai buvo panaudotos jų lėšos. Iš esmės, e, išvaistytos praktiškai jų lėšos buvo. Jie nepadėjo pagerinti valstybės infrastruktūros, nors tam jie ir numatyti Jie padėjo tarsi e, pataisyti arba pagerinti e, biudžetų situaciją, tai finansinę situaciją atitinkamų valstybių narių. Todėl aš manau, kad čia turėtų e, vykdoma didesnė kontrolė šių fondų. Ir mes turėtume atsižvelgti tai ateityje ir ištaisyti situaciją. Taigi tiek mano pastabų, tačiau aš manau, kad mes, mes jau pasimokėme iš sudėtingų diskusijų dėl E, tarpinės ataskaitos. Žinoma, yra tam tikrų nuomonių e, skirtumų. Čia e, aš norėčiau nuvilti gerbiamą kolegą Nikolaus. Aš žinau, kad, kad jūs ir jūsų kolega Dejongas iš tikrųjų turite tokių idėjų, kurios nesispindi šiame pranešime, bet, bet, bet kokiu atveju E, pagirtina, kad jūs dalyvaujate diskusijose, kad ir kolega Dejongas dalyvauja diskusijose ir e, iškelia tam tikrų idėjų, e, nors jos ir neatsispindi dokumentuose, bet jos yra labai naudingos. Žanai Polė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš nenorėjau kalbėti, kadangi aš dėl teisėkuros darbų negalėjau aktyviai dalyvauti krizės komiteto darbe. Tačiau mano rengiami teisės aktai dėl uh, finansų, dėl finansinių dalykų verčia mane uh, uh, pasakyti, kad aš pritariu tam, kad šis komitetas nerengė teisės aktų ir jis pateikė tam tikrą viziją. Ir būtent dėl to mes galime siūlyti dalykus, kurie yra abstraktesni, kurie yra pagrįsti vertybėmis. Uh, Aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti, kad būtina yra taikyti jau dabar e, turimus teisės aktus. Ir taip mes galėtume sustiprinti savo viziją ir finansų ir bankininkystės pasaulyje. Tai, apie ką mes kalbame, iš tikrųjų jau egzistuoja ir principas jau egzistuoja. Ir dabar svarbu yra tinkamai šį principą ir šias taisyklės taikyti. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad tą dabar tik tai tie, kas neturi moralės, neturi jokių tvirtų principų, tie žmonės pasinaudojo tomis taisyklėmis taip, kad viską sugriauna ir viskam pakenkia. Ir aš žinau, kaip elgesi politikai dažnai valstybėse narėse. tie, kas, e, kam dėrybos dėl parlamentų ir tarybos yra e, nenaudingos, o parlamentas beje laimėjo nemažai per šias e, dėrybas. Mes sugebėjome sukurti bendrą Europos viziją. Ir šiandien yra keli asmenys, kurie nenori judėti į priekį. Ir jie viską greuna parlamentas turi galių, galių skirti arba, arba atstatydinti komisijos narius, pavyzdžiui, ir kitus asmenys, kuris į vadovavimus postus. Ir aš manau, kad būtent dėl to mes turime reikalauti iš šių asmenų atsakomybės už tai, kaip yra taikomi mūsų tvirtinami teisės aktai. Ir aš manau, kad tai padėtų mums įspręsti daug ką, gal nespręstų visų problemų, bet daug ką įspręstų. Ir šis komitetas turi suteikti vilties ir nubrėžti ateities viziją. Štai ką, me, ką mes čia e, veikiame. Aš pritariu tam, kad šis pranešimas turėtų būti aiškus ir trumpas, tam, kad e, mes galėtume jį parodyti piliečiams ir pasakyti štai, ką jums siūlo Europa. Ir aš manau, kad būtent dabar, kai iškyla, kai kelia galva euroskepticizmas, Europos parlamentas turėtų nustatyti tas vietas ir nubrėžti tą kelią, kuriuo mes visi galėtume žengti į priekį kupinį vilties. Ačiū, Žanpoli. E, galbūt e, pirmanšai, jeigu įtrauksė šitą Žanpolio mintį, čia jau kaip buvo minėta, e, galbūt pasakyti, kad parlamentas nelabai yra patenkintas tuo, kaip taryba pažeidamas Lisabono sutarties dvasę dabar bando tartis tarp vyriausybinių lygmenių. Tai būtent ir tais sprendimais, kurie yra labai svarbus Europos piliečiams ir labai brangus sprendimai tokia atveju priimami kurie daug kainuoja, e, tai e, yra neteisinga. Ir mes čia galime atkreipti į tai dėmesį. Ir dar vienas dalykas dėl pranešimo. Aš jau sakiau, kad mes e, gavome atsakymus iš 15 nacionalinių parlamentų. Ir nenostabu, kad nacionalinių parlamentų atstovai yra labai atsargus dėl mūsų pasiūlymų apie didesnę Europos įtaką, tai, tai būtent, kad būtų Europa artimesnė, kad būtų daugiau biudžeto e, skiriama Europos reikalams, nes e, jie bijo prarasti savo įtaką. Kad ir kaip ten bebūtų, mums reikės atlikti sunku darbą, įtikinti juos, kad iš tikrųjų reikia mums daugiau Europos ir aš manau, kad bus, e, e, teis, būtų teisinga įtraukti šį punktą į dokumentą. Ir kitas dalykas, e, kaip Žanpolis sakė, tai pranešimas yra aiškus ir trumpas ir manau, kad Pervanš tai tikrai gyvenės šitą mūsų tikslą. Ir mes po balsavimą mes turėtume galbūt dokumentuoti tą darbą, kurį mes atlikome. Buvo daugybė klausimų, darbo grupių seminarų Mes norėtume tikriausiai įtraukti visus tos dokumentus, tiksliau turėtume, e, į vieną didelį tomą, su kuriuo galėtų susipažinti visi norintys. Čia mūsų prancūzų kolegos taip daro prastai. Iš tikrųjų, tai yra e, tikras, tikrai puikus dokumentų rinkinys, parengtas mūsų komiteto Čia, čia nesvarbu, ar čia prieš vasarą, ar po vasaros bus parengtas šitas dokumentų rinkinys, tačiau bet kokiu atveju aš manau, kad visi protokolai dokumentai turėtų būti įtraukti į tokį rinkinį. Taigi dabar paskutinis žodis per vanš. Ja. Taigi, jei jūs susteiktumėt man šiek tiek laiko, aš atsakysiu į e, visus pateiktus klausimus, reaguosiu visas pastabas, kadangi dažnai mes neturime pakankamai laiko, ypač šiame komitete, tam, kad galėtume iš tikrųjų pasikeisti nuomonėmis. Ir man atrodo, kad laiko šiandien turime ir aš todėl galėsiu sureaguoti viską, kas buvo pasakyta. Aš suprantu, kad kai kas jau išėjo iš salės, bet aš tikiuosi, kad jų padėjėjai e, dar yra čia ir jie galės jiems perduoti mano atsakymus. Taigi, aš pasižymėjau dėl jūsų pasiūlymų. Parengti šešių, pranešimą parengti pagal šešias temas. Aš galiu pasakyti, kad aš taip ir dariau. Jūs siūlote sukeisti vietomis penktą ir šeštą e, punktus, šeštą e, ir penktą temas. Ta gal ir galima būtų padaryti. Taip mes šiuo metu tik tai rengėme šį dokumentą. Ir aš galiu jums pažadėti, kad aš pasistengsiu viskas išdėstyti kuo aiškiau. Ir Ole Schmidt kalbėjo ir aš norėčiau sureaguoti tai, ką jis pasakė. Dabar mes įžengėme į paskutinį mūsų darbo uh, etapą Galime kalbėti ir apie šeštą temą. Net jeigu mes ir kalbame apie ekonominę ir finansinę ir socialinę krizę, mes negalime neminėti dalykų, kurie mus paveikia tiesiogiai. Ir aš pasižymėjau savo tris dalykus, kuriuos norėčiau traukti į pranešimą. Ir aš pasistengsiu dabar iš jūsų kūno kalbos suprasti, ar jūs man pritarėte. Tai pirmiausia, tai, kas vyksta Afrikoje, mums parodo, kad niekuomet negalima nuvertinti mūsų pagrindinių vertybių svarbos, demokratijos svarbos. Dėl švietimo švietimo dėka žmonės supranta, jog reikia siekti e, pažangos ir lygybės. Antras dalykas, kurį rodo istorija ir e, aš tikiuosi, kad e, Olė Šmit tą supras, nes jis kalbėjo apie tai, kad labai dažnai ateitis atspindi praeitį. Mane nustebino tai, kad Benali režimas sugriuvo, kadangi aš pastebėjau tam tikrą paralelę su tuo, kas įvyko Vengrijoje, kai pasikeitė režimas. Ir tuomet buvau atsakinga už Europos klausimus vienoje institucijoje ir dalyvavau seminare, kuriame mes kalbėjome apie atsiverimą rytams ir apie tai, su kokia rizika mes galime susidurti. Ir aš prisiminiau tas dienas, kai šiandien buvo pradėta kalbėti apie riziką. Tai reiškia, kad mes turime prisimti atsakomybę. Ir jūs visiškai teisingai, pirmkė, pasakėt, kad mes privalome stebėti tai, kas vyksta. Ar galima iš to pasimokyti? Iš praeities nežinau, gal niekuomet neįmanoma iš jos pasimokyti, bet vienaip ar kitaip ypač kai kalbame apie finansinę pagalbą šioms e, šalims ir apie mūsų bankų e, e, nukreiptus pinigus rautus į, į tas šalis. Visi tie dalykai neturėtų mūsų, nutraukti, mūsų atitraukti nuo uh, svarbiausių dalykų, apie kuriuos kalbėjo uh, uh, kolegė, apie švietimą, apie bendradarbiavimą. Uh, tam, kad mes galėtume sumažinti korupciją, tam, kad perinamų laikotarpių Be abejo, iš karto negalėsime sukurti šiuolaikiškos valstybės, kurioje veiktų ta, veiksminga policija, teismai, mokesčių inspe, inspekcija. Ir dar vienas dalykas, kurį jūs paminėjote. lygiai kaip ir Kopenhagos e, konferencijoje. Aš dėja turiu pasakyti, kad ponia Ašton nelabai kaip pasirodė kaip prancūzė. Ji nesugebėjo surasti atsakymų į svarbiausius klausimus. Mes kalbame apie savo kaimynus, e, tai yra mūsų istorinė atsakomybė. Ir Lisabono sutarties dėka mes turime priemonių, kuriamis galime pasinaudoti tam, kad paveiktume padėtį ne, negalime manyti, kad viską spręs JAF arba jungtinės tautos. Aš nenoriu moksliškai arba akademiškai kalbėti. Mes tengiamės viską išdėstyti aiškiai, viską apibendrinti. Todėl dabar taip ir kalbu. Dabar komentuodama tai, ką pasakė ponia Bastos. Aš kiek nepritariu Jums, ponė. Tekstas, kurį Jūs šiandien gavote, yra sekretoriato darbo rezultatas. Sekretoriatas dirbo atsižvelgdamas į politinių frakcijų pasiūlymus. Štai kaip yra, buvo parinktas šis dokumentas. Šis tekstas yra mūsų bendro darbo rezultatas. Jeigu taip nėra, tai tuomet aš iš vis negaliu nieko sakyti. Ir aš noriu labai atvirai pasakyti. Šis dokumentas yra. Yra sekretariato darbo rezultatas, kuris yra pagrystas frakcijų pasiūlymais. Be abejo, visų pasiūlymų mes negalėjome įtraukti. Taip, mes stengiamės parengti trumpą dokumentą, taigi reikėjo uh, rinktis tarp įvairių pasiūlymų. Tai tiek. Taigi, būtent šiuo, šio, instrum, šio dokumento pagrindu mes turime dabar renkti galutinį dokumentą. Ir kitame posėdėje aš tikiuosi, kad aš galėsiu jau jį pateikti. Aš kalbu apie kovo 28 dienos posėdį. Ir iš karto noriu pasakyti vieną dalyką kuris labai rūpėjo apie frakcijai. Ir jis man nelabai tinka. Penktame puslapyje to dokumento, kurį jūs man patikėt, yra kalbama apie tai, kad ES turi skirti daugiau dėmesio savo svarbiausiam, svarbiausiams dalykams. Tai yra paslaugoms. Aš tam visiškai nepritariu. Aš manau, kad mes apie tai tikrai pakankamai nekalbėjome. Ar būtent paslaugų sektorius yra tas, kur mes galime sukurti pridėtinę vertę? Nes taip reikštų pasakyti, kad ir finansų paslaugų e, sektorius taip pat ir yra mūsų prioritetinis sektorius. O mes visuomet krizės metu kalbėjome apie tai, kad žemės ūkis yra kur kas svarbesnis dėl uh, aprūpinimo maistu, dėl darbo vietų, dėl daugybės kitų dalykų. Taigi aš visiškai nepritariu tam, ką jūs pasakėte šiame dokumente, bet aš esu pasiryžusi e, kalbėti e, su EPP. Pana Goebbels, kuris kalbėjo apie dinamiką mūsų komitete ir apie tai, kad mes turėtume nesigilinti į teisėkuros proceso e, techninius dalykus, bet nubrėžti bendrą liniją. Olė Šmit, noriu pasakyti, kad aš esu Jums dėkinga už tai, kad Jūs paminėjote svarbius dalykus ir visiškai teisingai juos išdėstėte. Jūs minėjote ir imigraciją. Net tobulame pasaulyje galima būtų sakyti, kad galima būtų atverti, savo, e, atverti mūsų duris migrantams, o ne kad mes galime atverti duris prekiams ir kartu migrantams, bet nepamirškime, kad mes e, migracijai turime skirti ypatingą dėmesį, kadangi išgyvename demografinę krizę. Ir aš turiu pasakyti dalyką, kurį nuolatos kartoju. Mes, mums reikia žmonių iš Afrikos ir mums jų reikės rytoj. Štai kas dabar vyksta Afrikoje, reiškia, kad situacija pasikeis. Ir aš tikiuosi, kad mūsų ekonomikos modelis galės įsitvirtinti tose šalise. Ir labai gali būti, kad jeigu taip įvyks, migrantai, kurie dabar yra atvykę pas mus, jie su, sugrįž į savo gimtinę. O tai reiškia, kad mes turime galvoti, kaip galima būtų juos išlaikyti pas mus. Bet mes visi suprantame, kad jie dabar yra mūsų teritorijoje. Ir aš manau, kad kalbėdami apie migrantus ir apie jų integracijos sąlygas, turime kur kas e, geriau apmastyti visus savo pasiūlymus ir turime geriau pasirenkti migrantų integracijai. Balanso klausimas. Uh, iš tikrųjų tai yra aukščiausio ekonominio ir politinio pilotažų klausimas, tas balansas. Centrinis bankas, kuri ir kitos institucijos, kurios turėtų užtikrinti makrolegmens e, priežiūrą. Taip, Taip ir yra, ponas Šuntistai, Huntistai, ką jūs sakėte dėl socialinio straipsnio, aš, kaip jums yra žinoma, jums visiškai pritariu ir aš skirsiu pakankamai dėmesio šiam klausimui pranešime. Yra dar vienas aspektas. Jūs minėjote, komentuodamas mano Šmit pasiūlymus, kad mes išgyvename dabar euro krizę, o ne eurozonos krizę. Bet aš turiu Jums pasakyti, kad euras kaip toks yra iš esmės nelabai žinomas. Niekur, kad ir apie kokias vietas kalbėtume. mes visi suprantame, kad turime apsaugoti eurą, ypač globalizacijos sąlygomis. Ir matome, kaip e, atsakingi politikai viską yra pasirengę daryti tam, kad išsaugotų eurą. Ir praeitie gal ir buvo tam tikrų dalykų, kurie prieštarauja dabartinė jų pozicijai. Tačiau ir ponia Merkelė, ir ponas Trišė visi pamiršo e, e, e, apie savo prae... ankstesnius teiginius ir ėmėsi saugoti, saugoti gelbėti eurą. Bet akivaizdu, kad Maastrichto kriterijai jau yra pasenę. Ir jau 12 metų mes jau turime eurą. Ir pirmą kartą susidurime su tokia didžiulė krize. Ir tai reiškia, kad turime atsižvelgti į tai, ką pasakė ponia Ferrerė. Eurozonoje egzistuoja tam tikras disbalansas. Ir šis disbalansas, vidinis disbalansas yra kur kas rimtesnės nei bet koks uh, disbalansas uh, tarp Europos ir kitų šalių. Ir kovo 14 mes iš esmės ir kalbėsime apie tai, kaip galima būtų perbalansuoti situaciją būtent ES viduje. Mes e, galiausiai esame ekonominė ir pinigų sąjunga. Aš taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Huntis apie eurą ir jo poveikį mūsų ekonominiam gyvenimui. Taryboje dabar e, siūloma, siūlomas yra konkurencingumo akt, paktas, aš to neminėsiu. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad, kad mums reikia struktūrinių reformų visur Europoje. Ir tai yra iš esmės informuotumo didinimo klausimas, švietimo klausimas. Dėkoju ponė Pietikanin už jos palaikymą ir pritariu tam, ką jį kalbėjo apie augimą ir valstybių skolą. Ir apie tai, kad būtina spręsti abi šias e, problemas. Toliau burs, e, biržos. Ir aš norėčiau sugrįžti prie to, kad e, ponas pirmininkas sakė, iš tikrųjų, rinkoje viskas galiausiai priklauso nuo biržos. Tačiau kokia yra tos biržos dinamika? Gal jūs, ponė pirmininkė, ir galėsite vieną dieną man pasakyti, kokia turėtų būti aiškesnė vizija. Nes dabar man reikia tos vizijos. kam priklauso Deutsche Bursa kapitalas. Gal kada nors dar pasakysite? Aš pateikiau ekonominio ir pinigų reikalų komitete e, pakeitimą kolegės e, pranešimui, kuriame kalbama apie tai, kad kad reikia išlaidyti mitą dėl nebiržinių sandorių. Ir aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte dėl tų, tų juodųjų skilių biržoje. Mums reikia iš tikrųjų yra, e, skatinti rinką veikti skaidriau. Biržos negali teisintis, kad egzistuoja tos skylės, tai nebiržinė ne prekyba. Manęs tai nepatenkina. biržos negali sakyti, kad e, daugybė priekybos vyksta ne Europoje ir todėl neįmanoma to kontroliuoti. Amerikos investicijų banko tikslas yra, yra užtikrinti, kad visi galiausiai sprendimai ir visi, visi svarbiausi dalykai būtų daromi New York'e. Bet be abejo, apie tai dar galima būtų kalbėti. Tuo sugrįšiu prie ponios ponios Pietikainen pasiūlymo. Ir gal Žampolis Gozė galės man padėti. Aš galėsiu prie to dar sugrįžti. Tai, kas buvo pasakyta apie konvergenciją, visiškai tam pritariu. Taip, mums iš tikrųjų tikrosios reikia konvergencijos. Toliau migrantų teisės. Visą tą pasižymėjau. Ir nors pirmame priešme mes nekalbėjome apie mokesnius rojus, aš manau, kad dabar turime šį klausimą kelti. Kadangi panašu, kad vengiama apie jį kalbėti, o tai yra labai svarbi problema. Europos išdas jau tą komentavo. Junktinių tautų saug, ekonominio saugumo taryba. Vyko ne, susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir su koordinatoriais ir mes tenai kalbėjome apie šį pasiūlymą. Jei aš kada nors turėčiau sukurti darbo grupę, kurioje galėtų e, būti sprendžiama Europos ekonominė ateitis, tuomet aš ko gero sukurčiau tokią pat, e, e, suburčiau tokią pat grupę, kuri ir buvo sukurta. Tačiau mes matome, kad ir jie nesugeba susitarti. Pirmajame pranešime mes kalbėjome apie tai, kad kad e, Kinija tiesiog nepritarė mūsų pasiūlymams ir, ir kad e, TVF negali funkcionuoti kaip e, Centrinės pasaulio bankas ir kad visiems šiems dalykams reikia prireiks labai rimtų reformų jungtinėse tautose. Aš girdėjau visus tos argumentus, tačiau aš manau vis tiek, kad mūsų pasiūlymus yra, yra geras ponė Gozė. Aš siūlyčiau Jums sugrįžti prie penkto, penktos temos trečio punkto, nes būtent tenai kalbama apie priežiūros institucijas. Ir dar vienas pranešimas, kuris buvo nesnei parinktas, ir jis taip pat gali mums praversti. Kaip galima būtų suderinti pareigūnų skirimą ir uh, biudžeto skirimą, kai kalbame apie šias institucijas. Vėlgi apie tai galima būtų kalbėti, bet vienai per kitaip mes suprantame, kad tai yra puikia proga mums paveikti šių skiriamų pareigūnų e, nuomonę ir poziciją. Taigi, ponė pirmininkė, galiausiai mes užbaigsime šios, šio komiteto darbą Ir atsižvelgdama į Prancūzijos parlamento tyrimo komiteto nuomonę, aš galiu Jums pasakyti, kad mes negalime tylėti dėl. Tylėti apie tai, kad pirmajame etape mes dirbome labai gerai Ir kad būtent dėl to mums dabar šiandien sekėsi dirbti geriau. Gal į ne visus pasiūlymus buvo atsižvelgta, bet vienai per kitaip mes tengiamės e, įtraukti kuo daugiau kolegų nuomonių. Dėkuoju. Damit sind wir am Ende angekommen. Herzlichen Dank für die intensive. Taigi mes jau pasiekėme mūsų posėdžio pabaigą. Ačiū už e, intensyvės diskusijas ir linkiu geros dienos. Viskas.